Dėkuoju, ponas Butikofer. Pirmininkė, aš balsavau prieš šią direktyvą. Tai nėra sąžiningas kompromisas tarp autorių ir vartotojų interesų. Galėjo būti kitokių sprendimų, kurie būtų geriau suderinę visus interesus. Teisų turėtojai ir dauguma šiame parlamente ne viską įvertino, neįvertino rizikos, kuri yra tose filtruose ir nereagavo į kritiką, kuri buvo teisingai išsakyta. Tai didelė klaida, mano nuomonė. Ir autoriai tikrai pastebės, kad direktyva jiems atneša daug mažiau naudos, negu jie tikėjosi. Monopolizacija tik didės, priešingai negu buvo tikimasi, kad jis sumažės. Ir jaunuoliai, kurie norėtų dalyvauti Europos projekte, dabar labai nusivils Europą. Ačiū. Dėkojame. Toliau ponia Harkin. Good... Ačiū. Šiandiena tikrai buvo gera diena. Europos parlamentas <clears throat> patvirtino, kad gina visų autorių teises kurį, dirbančių kūrybinėme sektoriuje, tokius kaip žurnalistus ir kitos žmonės. Ir a, autorių teisės turi būti saugomos ir teisingai naudojamos techninių platformų, internetinių platformų. Tai yra a, kurėjo pergalė to pačiu, nes dabar masiniu būdu nebus įmanoma a, pasikrauti tų kūrinių ir a, naudotis nemokamai kaip iki šiol. Šiandieną parlamentas atsilaikė prieš labai stipriai finansuojamą kampaniją, kurie siekia išlaikyti dabartinę padėtį. Ir galiausiai mes privalome ir toliau kurti, tobulinti Europos Sąjungą, kurioje dirbantieji gauna deramą atlygį už įdėtą darbą. Mes šiandieną būtent už tai ir balsavome, apgindami autorių teisės kūrybinėme sektoriuje. Dėkuoju dabar ponas Omaržiai, dėkuoju pirmininkė ginti autorius e, ir priešintis e, tiems, kurie nori sužbūti teisės, e, nereiškia priešintis mažoms platformoms. Mes turime prisiminti universitetus, milijonus piliečių, kurie yra susirūpinę dėl tinklo E, neutralumo ir teisų, reikia ginti autorius, taip pat nepamirškime, kad reikia e, ginti e, žodžio laisvę, nes dabar numatyta filtruoti masiškai turinį šioje direktyvoje. Šis tekstas, mano nuomonė, yra pernelyg liberalus ir jisai anarchistiškas netgi ir jisai gali būti mums kenksmingas Mes dabar tarsi vadovaujamės praeito amžiaus interneto idėjomis ir nesuklyskime, koks yra tikslas, žinokime, ir mes turime ieškoti galimybių sukurti naują internetą, kuris uh, būtų teisingas visiems ir numatytų mokesčius e, deramus tiems, kurie naudojasi turiniu. Uh, Ponas Kelis dabar, dėkoju. Lengviausias dalykas būtų buvę šiandieną susilaikyti ir apsimesti, kad nesi čia ir nebalsuoti. Kai kas taip ir padarė, bet aš taip niekada nesielgiu ir balsavau už šį svarbų, bet kontroversišką pasiūlymą. Mes turime dabar užtikrinti, kad e, plėtotųsi teisės aktai atsižvelgiant į technologijos e, plėtotę ir į bendrąją rinką kad būtų galima veiksmingai kovoti su autorių teisų pažinimais ir kad e, kuriems būtų numatytas deramas atlygis už jų kūriamą turinį. Reikia pusiausvės tarp jų teisių ir skaitmeninių ekonomikos veikėjų. Pasiūloma direktyva sumažins atotrukį tarp tų, kurie kūrė vertę ir kurie naudojasi ją. Ja, ir e, mes e, pirmiausia galvojame apie didžiasias įmonės. Ir taip pat turime nepamiršti kultūrinio pasaulio veikimą žurnalistai, aktoriai neturėtų būti išnaudojami, jų darbo neturėtų būti naudojamis be atlygio. Ir dabar labai svarbu bus deramai gyventinti šį teisės aktą valstybių narių lygmenį. Dėkoju. Dabar ponas Škripek. Dėkoju, pirmininkė. Tris metus dirbome prie šio dokumento, ieškojame optimalaus sprendimo. Tenka konstatuoti vis dėlto, kad direktyvos rengėjams nepavyko pasiekti reikiamo rezultato. Todėl aš balsavau prieš ir aš labai liūdžiu dėl to, kad nebuvo išklausyti piliečiai. Priėmėme tokią direktyvą, kuri niekam net neš naudos. Dirbtinis intelektas, technologijos yra didžiulis iššūkis demokratijai. Tai priemonės, kurios autokratams duoda į rankas instrumentus valdyti visuomenę. Gali būti, kad originalūs kūriniai, kurie kuriami ne technologijų pagalba, nebus atskiriami nuo kūrinių, kurie sukurti mygtuko paspaudimu. Aš ir pats esu išvertęs ne vieną knygą, uh, ir žinau, kad vertėjai bei teisų turėtojai turi turėti garantiją, kad jų vai, darbo vaisiais nebus naudojamasi neteisėtai, kad jiems bus apmokama už tai. Komunistinėse šalise buvo ribojama laisvė. Dabar ta laisvė vėl gali būti ribojama ir aš žinau, kad piliečiai norėjo, jog mes balsuotume prieš. Dėkojame. Toliau kolegė Ruohonen Lėner. Ačiū pirmininkė. Labai daug informacinių technologijų ekspertų kritikavo šią direktyvą. Ir aš esu girdėjusi tokios kritikos ir nežinau, kaip atskirsime, ar turinys yra tikras ar ne. Parodijos taip pat nebus atskiriamos. Taip mes prieisime prie cenzūros galimybių išplėtimo. Žmonės negalės naudotis informaciją laisvai, o smulkioms ir vidutinėms įmonėms aukti greta didžiulių monopolijų bus labai sunku. Sąsajos su žiniomis taip pat keisis ir tai reikš, kad mes neskelbsime tiek daug informacijos, objektyvios informacijos, kiek lygi šiol. Aš suprantu, kad reikia saugoti autorių teises tam, kad kad ir jie, ir žurnalistai už savo darbą gautų atlygį, bet netokiomis priemonėmis dėl to, kad šioje direktyvoje yra labai daug probleminių straipsnių ir aš balsavau prieš. Ačiū. Toliau ponas Sosnieš. Kągi, mes gavom tai, ko norėjom. Sakiau, nestokim į tą sąjungą. Bet jeigu jau įstojome, ir dabar sutikome, kad mus plaks tais botagais kažkada, tai ir turime kentėti dabar tuos botagus. Dabar jau nepakanka to, kad vienas botagas Varšuvoje mus plaka, tai dabar turėsime ir Briuselėje dar vieną botagą, kuris mus vaikosi. Mes nuolat netenkame laisvės. Negi yra kažkokia krizė, ar autoriai miršta iš bado, o gal nėra prieigos prie kultūros. Ne, visa tai netiesa, kaip tik dabar kūrybiškumo proveržys, daugybė repertuaro, visur prieinamo, kūrinių daugybė. Tačiau ši direktyva tai yra mėginimas kontroliuoti laisvę, paskutinį dar laisvą bastioną mūsų Europoje. Tokia direktyva tikrai neparodo, kad pasaulis gali egzistuoti be kvailų reglamentavimų. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Gal paprasčiausiai šios dienos balsavimą reikėjo ignoruoti nedalyvauti jame, bet tai būtų labai supaprastintas situacijos vertinimas. Aš manau, kad tie, kurie kuria turinį, turi ir teisęs į savo kūrybą, o tie, kurie naudojasi jų kūrybą, taip pat turi savo teisų, kuriamis gali naudotis esant tam tikroms sąlygoms, tai yra įsigijus kūrinio naudojimo licenciją. Reikia surasti tinkamą pusiausvyrą ir esu labai patenkinta šios dienos darbo rezultatu. Mes negalėjome, aišku, balsuoti dėl visų pakeitimų, ypač e, konkrečiai reikėtų paminėti 13 straipsnį. 11 straipsnis buvo gerai sutvarkytas, tačiau 13 straipsnis vykstant reito dėryboms virto kažkokiu kratinių mums mes nesugebėjome būtent dėl procedūrinių dalykų tinkamai sutvarkyti 13 straipsnio, todėl balsuodamas aš šiandieną susilaikiau. Dabar ponas Manekins. Ačiū, pana pirmininkė. Galiu tik pasveikinti mus visus. Mes balsavome už cenzūrą internete ir viską vadinkime tikraisiais vardais. Nežinau, kodėl žmonės plojo, kai buvo pritarta direktyvai. Aš pasisakiau už ponios Regners siūlymą balsuoti už pakeitimus kad peržiūrėtume direktyvą. O dabar sveikinu Jūs, mes žengiame buvusios Sovietų Sąjungos ir Šiaurės Korejos pramintų takų nes tikrai bendradarbiavimas vyksta kryptimi. Latvijos, Latvijos televizijoje yra tokia programa, programa be cenzūros, gyvenimas be cenzūros. Mes, kurie gyvenome rytų Europoje, labai gerai suprantame, kas yra cenzūra. Nežinau, kaip ištaisyti dabartinę situaciją, todėl kad cenzūrą mes patvirtinome. Dėkuoju. Dabar kitas klausimas. Afrikos e, kilmės asmenų teisės žodis ponė Kiengiai. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmą kartą Europą pripažino, kad egzistuoja rasizmas nukreiptas prieš Afrikos kilmės žmonas. Ir su tuo reiškiniu Europoje susidurėme vis dažniau. Ši rezoliucija tai tik pirmas žingsnis toliau tobulinant daugia kultūrę visuomenę, kurioje gerbiami įvairiausios kilmės žmonės ir visuomenę, kurioje nėra vietos rasinių, rasiniai neapykantai. Dėkoju. Dabar Kofo Nienmajer. Niedermayer pranešimas e, - finansiniai nusikaltimai, mokesčių slėpimas ir vengimas. Pirmoji pasakys ponia Makovei. Spalarea de bani nekostă 110 milijonų. Dėkoju. Pinigų plovimas kasmet kainuoja dešimtis milijardų eurų mūsų biudžetams. Ką tai reiškia? Tai reiškia maždaug 1 procentą mūsų viso bendro vidaus produkto. 75 procentai atvejų yra tarp valstybiniai pinigų plovimai ir tai visame pasaulyje kainuoja apie pusantro trilijono eurų. Centro milijardo eurų kasmet. Taigi, iki 20 metais turėtume įgyvendinti šitą dokumentą, o Rumunijoje dar neįgyvendinta nei ketvirtis visų likščiolinių kovos su pinigų plovimu dokumentų. Komisija jau dabar kritikuoja mus už tai, kad mes neįgyvendinom visų teisės aktų ir nusižengėme dabartiniai e, direktyvai. Rumunija turi kuo greičiau įgyvendinti visus ES dokumentus šioje srityje, kitaip ji negalės būti ES dalimi. Turime pasirūpinti tuo, kad pagaliau būtų įgyvendinti visi teisės aktai. Ačiū. Pone Maier, dėkui pirmininkė, galbūt tai teisėta, bet tai nemoralu ir nužengta pernelyg toli. E, nepaprastai turtingi žmonės vengia mokėti mokesčius, egzotiškose, egzotiškose šalyse slepia juos ir tai turi būti sustabdyta, nes kiekvienas euras ar svaras, kuris ten yra paslėptas, nenukeliauja į mokyklą, į sveikatos apsaugos sistemą. Uh, Ir e, ta problema yra tarptautinė, dėl to tarptautinės institucijos turi tuo užsimti, kaip kad Europos Sąjunga, jo, tik tai jos turi pakankamai drąsos ir ryšto įgyventinti reformos. Koks e, bebūtų Brexito rezultatas, e, jungtinė karalystė taip pat turėtų siekti prisiderinti prie tų sprendimų būdų ir reikia siekti, kad nebūtų sumenkinti standartai kovojant su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Dėkoju. Dabar ponas man. President. Dėkoju, pirmininkė. Penkis metus dirbau ypatingose komitetuose TAX 1, TAX 2, TAX 3. Ko, komitetai buvo skirti kovo, kovai su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu. Taip pat mes nagrinėjome Panamos dokumentus ir panašiai kalbėjom su finansų ministrais, su tais, kurie dirba operatyvinį darbą. Uh, informatorių darbas buvo labai svarbus ir daugybė piliečių prisidėjo prie to. Mūsų darbas iš tikrųjų atnešė rezultatų. Ir reikėtų priminti dar Dafnės Galicijos Maltoje nužudyto žurnalistės atvejį, kuri paukojo tokią auką dėl šios problemos sprendimo. Integravome labai daug reikalingų pakeitimų. Mes turime apsunkinti pinigų plovimo procesą, turime kovoti su finansiniais nusikaltimais ir tą galime padaryti, teikdami ataskaitas pagal šalis Parlamentas turi tęsti pradėtą darbą, valstybės narės turi pradėti galų gale bendradarbiauti šios, šiais klausimais ir nustoti taikyti vienbalsiškumo procedūrą. Tik tai taip mes galėsime teisingai išspręsti mokesčių klausimus. Dėkoju. Toliau ponas Zdrojevskis. Ačiū. Išgirdęs pono, Zdroje, pono mano pasisakymą galėčiau jau ir patylėti, nes galiu pasirašyti po kiekvienu jo žodžiu. Tai sutampa su mano nuomonė, bet pridursiu, kad mūsų darbas užtruko metus, bet nuo pačios darbo pradžios mes mėginome ne tik tobulinti dokumentus, bet ir mėginome, turėjome, buvome priversti kovoti su kliūtimis, kurios mums buvo dirbtinai statomos. Vis dėlto mums pavyko pasiekti pažangos ir galima pasakyti, kad pranešimas tikrai yra sėkmingas. Laikas, kurį sugaišome, buvo nemažas, bet ateityje to laiko turėtume gaišti mažiau, nes tik tai efektyvus kelio užkirtimas atneša reikiamo rezultato. Dėkojame. Toliau ponas Rozatė. Dėkoju, pirmininkė. Jaučiu didelį pasitenkinimą dėl to, kad mes priėmėme šį dokumentą. Ir džiaugiuosi tuo. Džiaugiuosi, kad tokia plati parama iš įvairių skirtingų frakcijų buvo suteikta šiam dokumentui. Pats dirbau TAX 3 komitete ir labai glaudžiai nagrinėjau visus klausimus su pranešėju. Mums pavyko pasiekti tokį kompromisą, kurį galėjo paremti labai daug politinių frakcijų. O tai automatiškai reiškia tam tikras linijas ir rekomendacijas Europos komisijai ir tarybai. Parlamentas nuo pat pradžių nuosekliai vykdė kovą su uh, pinigų plovimu ir mokesčių vengimu. Tai buvo visuomet mūsų prioritetas, vienas iš svarbiausių mums klausimų ir manau, kad šis pranešimas tą labai gerai atspindi. To labai tikėjosi ir mūsų piliečiai. Toliau ponia Jezlovietska. Dėkoju, pirmininkė. Finansiniai nusižengimai žalo, yra žalingi ne tik tai pačiai visai ES kaip visumai, bet ir kiekvienai šaliai atskirai. Vengimas mokėti mokesčius, mokesčių slėpimas, ypač pridėtinės vertės mokesčių srityje, atneša didžiulę žalą biudžetams. Nepakankamai efektyviai dirbama yra tarp valstybinių lygmenių. Informacija nesikeičiama mokesčių srityje su e, kovoje su mokesčių sukčiavimu dirbantis operatyviniai darbuotojai nebendradarbiauja taip, kaip turėtų. Dėl to mes negalime efektyviai užkirsti kelio uh, visiems mokesčių vengimo, įslėpimo, pinigų plovimo atvejams. Dažnai ir įmonės, ir valstybės institucijos negali nusisamdyti tokių brangių auditorių ir mokesčių konsultantų, kurie gali išspręsti kai kurias problemas. Todėl labai gerai, kad sukūrėme tokią europinę sistemą, kurioje bendradarbiavimas bus svarbesnis ir galėsime geriau valdyti susidariusias problemas. Džiaugiuosi galėjusi balsuoti už šį dokumentą. Ačiū toliau kolega Lopes Pirmecho. Ačiū. Dėkoju mokesčių vengimas ir slėpimas yra labai žalingas mūsų ekonomikai, nes netenka jį išteklių, kuriuos galėtų panaudoti kitiems geriems tikslams. Ir žinome e, taip pat, kad e, tai rodo, kad sąlygos susijusios su mokesčiais nėra e, vienodos visiems. Ir E, pirmiausiai nukenčia vidurinė klasė nuo mokesčių e, slėpimo ir vengimo, netenkdama e, viešųjų paslaugų, paslaugų daugumoje valstybių narių. Kai kas sako, kad mažesni mokesčiai skatina užimtumą ekonomikos būklę, bet tai tik tai prisidėjo prie mokesčių vengimo ir uh, apsunkino socialinę politiką. Aš balsavau už šį pranešimą, nes komitetas trečiasis mokesčių dirbo labai gerai ir parodė, kokiu mastu didžiosios įmonės naudojasi mokesnė inžinerija, kad vis e, labiau galėtų nusigręžti nuo savo prievolių. E, tai yra e, tarsi didelė skylė, kuri leidžia nu, prasprūkti tiems, kurie nori vengti mokėti mokesčius. Ir taip pat dėl mokesnių lengvatų atsiranda konkurencija tarp valstybių narių ir didžiosios įmonės pelnosi iš tų lengva, lengvatų, bet e, moka vis mažiau mokesčių. Ir mes pralaimėsime visi. Galbūt reikia išties mažinti mokesčius ir sukurti visiems vienodas sąlygas, bet ar tai ne sumenkins visų kitų standartų. Valstybės turėtų įgyvendinti pasiūlytas išeitis pranešime ir tokiu būdu užsitikrinsime didesnį visuomenės pasitikėjimą, sumažinsime atotrukį tarp įvairių gyventojų grupių ir bent jau užsitikrinsime, kad mūsų piliečiai pasitikėtų institucijomis. Mokesčių klausimas yra šiuo požiūriu labai svarbus ir jautrus. Dėkuoju. Dėkoju, dabar posėdis e, nutraukiamas iki 15 valandos. Dėkoju.